Tęsame posėdį. Jūri, Tran ir Empel komitetai pateikė informaciją ir pagal 241 straipsnio atitinkamą dalį yra numatyti atitinkami pataisimai, tad mes juos įtraukėme į protokolą. Dabar einame prie komisijos vice pirmininkės pareiškimo dėl situacijos Burkina Fase. Burkina Fase. O tarybos vardu kalbės ponė ministrė Tuporainen. Dėkoju, pirmininkė. Per pastaruosius mėnesius matėme kaip rimtai blogėjo saugumo situacija Burkino fase. Norėčiau pradėti nuo mūsų solidarumo su šio šalies žmonėmis. Daugiau nei 200 žmonių žuvo 2019 metais, įskaitant 16 aukų per paskutinį mėnesį. Šis nesaugumo klimatas daro spaudimą ir taip jau spaudimą patiriančiomis socialiniams pas, paslaugoms. Mes matome, kad 300 tūkstančių žmonių kyla rimti iššūkiai susiję su tokiamis rytėmis kaip maistas, sanitarnės paslaugos, o taip pat be kita ko ir socialinė sankloda. Džihadistų grupės dabar nusitaikiusios tiek į a, saugumo pajėgas, tiek į piliečius, siekiant sukurti a, smurto ir supriešinimo klimato tarp įvairių bendruomenių. Mes matome. A, konfliktą vysta, e, vykstantį šalyje, kurio, kurioje e, iki šiol vyravo taikos dvasia tarp įvairių bendruomenių. Tad e, mes matome, kad Sahelio srityje šis šalis vaidina svarbu vaidmenį, o mes pastaraisiais metais esame mobilizavę daugiau nei vieną milijardą eurų O kada daugų lankėsi ponia Mogerini per penktąjį ministrų susitikimą e, vykusi tarp ES ir e, didžiojo e, Sahelio penktuko. Tad mes skiriame lėšų, be kita ko ir Didžiojo Sahelio šalių penketuko kariniams pajėgoms, kadangi tai yra svarbu stabilizuojant padėti situaciją. Mūsų misijos vyksta, be kita ko bendradarbiaujant ir su prancūzų operacijos vykdytojais šioje teritorijoje. Mes džiaugiamės tuo, kad e, didžiojo penketuko šalis įsipareigojo patvirtinti integruotą strateginį mechanizmą, kuris leistų sinchronizuoti jų pastangas saugumo srityje ir siekiant nustatyti regiono prioritetus e, veiksmams regione. Burkina Faso vyriausybė taip pat išplėtė ir Saheliui taikomą nepaprastosios padėties e, planą. Lankydamas regione, ponė Mogerinė reikalavo greitos pažangos saugumo sektoriuje. Kova su terorizmu duos vaisių tik tai tuo met, jeigu bus gerbiamos humanitarinės teisės bei žmogaus teisės. Labai svarbus yra nacionalinis dialogas, kai mes kalbame apie nacionalinės anklaudos kūrimą. Labai svarbu, kad visos etninės grupuotės taptų bendros nacionalinės šeimos sudėtinė dalimi. Mes e, kalbame apie neapykantą, apie etinę įtampą, tad valstybė turi investuoti į tarpusavę priklausomybės e, ryšį tarp visų savo piliečių. Saugumas yra svarbus dalykas, bet tai yra ne vienintelis atsakas e, reaguojant į visus iššūkius, su kuriuo susiduria šalis. Mes kalbame politinę, apie politinę saugumo ir vystimo aspektus. Jie darysis vis svarbesnė. Vyriausiai įgaliotinė taip pat apsilankė ir es finansuojamoje mokykloje, kadangi švietimas yra bet kokios valstybės stiprybės pamatai. Tad koordinavimasis taip pat yra nepaprastai svarbus ir ES yra pasirengusi e, veiksmams visame regione. Dėl to mes naudodamėsi progą Praėjusį šeštadienį vykusiame viršūnių susitikime saugumo klausimais aiškinomės, kaip įmanoma labiau prisidėti prie kovos su terorizmu ir kaip mes atitinkamai galime koordinuoti savo veiksmus. Nuo 15 metų tokia taiki šalis kaip Burkina Fasas susidūrė su precedento neturinčiais smurto protrukiais. Mes, europiečiai, Imamės visko, kad e, sustabdytumėm šią padėties eskalaciją, tam, kad e, stabilizuotumėm e, regioną ir tam, kad padėtumėm žmonėms perimti likimą į savo rankas. Mes ir toliau išliksime stiprus partneris Burkina Faso šaliai ir žmonėms. Ačiū. Dėkojame ministrei Tupurainen. Toliau kalbės kolega Helvini dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. garbus kolegos. Taip vadinamoji Islamo valstybė yra teroristų organizacija ir jinai neteko pagrindo, veiklos pagrindo artimuosiuose rytuose. Tad kalbėkime nieko neslėpdami. Mes matome, kad šiame regione, Sahelio teritorijoje, Berkine Faso atsiranda nauja šios organizacijos įtakos sritis. Mes kalbame apie Nigeriją, apie Čadą, apie tai, kaip 1,2 milijonai žmonių priklauso nuo humanitarinės pagalbos. Nuo 2015 metų Beveik 500 žmonių buvo nužudyti teroristų Burkine, Burkino fase mm, miestuose, miestų centruose ir mokyklose buvo vykdomi išpoliai, 2000 mokyklo buvo už, uždarytos, tūkstančiai mokinių negali lankyti mokyklų. Ir mes matome, kad e, religinių išpolių vien tik daugėja, Vasari Fernandesas, e, vienas iš e, vienuolių buvo nužudytas, be kita ko ir kiti krikščionybę išpažįstantis asmenys. Tad mes matome, kad kyla e, pavojus tiek etniniai, tiek ir religiniai įvairoviai šioje šiame regione. Tad nepaprastai svarbu ES institucijoms atsisakyti radikalaus neutralumo politikos ir neignoruoti religinio konflikto pobūdžio. Mes turime suprasti, kad krikščionys yra verčiami palikti šalį ir visa tai prisideda prie visuomenės struktūrų ardymo. Aš suprantu, kad galbūt viskas yra supaprastinta, bet tokia yra tiesa. Dėkojame kolegai Helvenį. Toliau kalbės ponia Arena pusantros minutės. Ačiū. Nu, kaip kad sakėte, nuo 2015 metų Burkina Fase vis daugėja ekstremistų, vis daugiau išpolių ir vis žiauresni tie išpoliai. Šis Sahelio regionas yra labai pažeidžiamas saugumo prasme. E, G5 susitikimas dėl Sahelio, aišku, labai svarbus kovojant su tomis grupėmis. Kaip kad prezidentas Kabore sakė, e, Burkina Faso pažeidžiamas vien dėl skurdo kova su terorizmu nėra vien tik karinė kova. Labai svarbios yra ir ekonominės plėtros strategijos. Būtent todėl e, Burkina Faso ėmėsi e, gamybos, pavyzdžiui, maistinios alyvos arba cukraus sektorių gamybos apsaugos. Nes dabar, kai vietoje yra gaminami šie produktai, jie pigesni žmon, vietos žmonėms. Ir ką, pavyzdžiui, ES gali čia padaryti? E, atrodo, kad susitarimai su ES tik tai skurdą sukuria vietoje. Taigi, po to mes dar siunčiame kariškius tam, kad su Boko Haramu kovotume. Ar nebūtų geriau e, pasirašyti tokias partnerystės sutartis, kuriamis būtų saugoma vietos ekonomika? Nepamirškime, kad 82 procentai Burkina Faso gyventojai dirba žemės ūkija. Ir štai dabar su laisvos priekybos sustarimais mes greuname Burkina Faso žemės ūkį ir 82 procentų žmonių darbo vietas. Taigi galbūt atėjo laikas peržiūrėti ekonominius susitarimus ES su Afrikos šalimis priemonėmis tam, kad e, reali plėtros, e, ekonominės plėtros politika būtų ten įgyvendinama, o ne vien tik tai karinė apsaugos politika. Ačiū. Dabar pusantros minutės kolega Berg. Ačiū pirmininkė. Situacija Burkino fazėje yra puikus pavyzdys to, kaip mūsų politika kovojant su islamistiniu ekstremizmu žlugo Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Aš galvoju, kad chaosas, kuris įsiaučia šioje šalyje, sąlygos masinė migracija, nes e, žmonės ieško saugumo kaimininėse šalyse, Europoje. Burkina Faso buvo taiki šalis, dabar joje e, veikia Al-Qaeda, Boko Haram, iš Malio atvykstančios ekstremistinės e, grupuotės, gaunančios e, ginkluotės iš Libano atsiprašau, iš Libijos. Tad mes matome, kad e, dabar tikslingai žudome ne vien tik paprasti piliečiai, bet tikslingai krikščionys. Tad e, dabar kiekvienas nešiojantis kryžių gali būti nužudytas, bažnyčios yra deginamos. Tad mes negalime sudėję rankų žiūrėti, kaip dar viena šalis yra išvaloma nuo krikščionių. E, nes tai yra nepaprastai pavojinga islamizmo ideologija. Dėkoju. Dėkojame kolegai Berg. Dabar pusantros minutės e, kolegė Kanko. Pone ministre, e, Pone pirmininkė, šią suknelę e, vilkėjo viena mergaitė iš Burkino Faso ir daug svajonių turėjo, daug kas svajoja, kai e, e, yra dvidešimties. Tačiau ji nukentėjo, nukentėjo nuo džihadizmo. Burkina Faso, tai yra mano kilmės šalis Aš bėgiau ten basa, laukuose, saugi, bet dabar jinai ši šalis atsidūrusi džihadistų rankose. Ir mes pernelik ilgai buvome nusukę savo žvilgsnį žvelgdami į Iraką, į Siriją ir dabar matome, kad Sahelio regione uh, kyla nauji džihadistų karta. Ir dabar subrendęs laikas konkretiems veiksmams ir jų rezultatams. Uh, Mes kalbame apie nesaugumą, apie e, tai, ką patiria paprastos šeimos ir, kaip mano minėta mergaitė, mes kalbame apie mm, išnaudojimą, kalbame apie mm, prekybą žmonėmis, mes kalbame apie priverstinius neštumus, mes kalbame apie tai, kad nuo 50 tūkstančių iki 300 tūkstančių išaugo priverstinai perkeltintų žmonių šalyje. Mes matome, kad vakarų įmonės palieka šalį ir visai neseniai, tai yra vakar kalbėjau su verslo atstovais. Tad mums reikia daugiau veiksmų, daugiau rezultatų. Atsiprašome, išsijungia kalbėtos mikrofonas. Dėkojame kolegijai Kanko. Dabar vieną minutę kalbės kolega Zorinjo. Os relatos que chegam do Burkina Faso são extremamente preocupantes Dėkuoju. Įvykiai Burkino fasoje kelia labai daug nerimo. Humanitarnės krizės padėtis rimtėja nuolat. Apie milijoną žmonių ten gyvena labai pažeidžiamomis sąlygomis, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių yra perkelti valstybės e, e, viduje, šimtai aukų vyriausybė bandė susidoroti su teroristinėmis grupuotėmis Malio, Nigerio, ties pasienio su Maliu ir Nigeriu, tačiau tos e, pastangos nebuvo veiksmingos, trūko koordinavimo kovojant su teroristinėmis grupuotėmis ir e, padėtis yra tokia, jog ir toliau dominuoja chaosas bei e, nusikaltimai bei žudinės. Tarptautinės bendrijos solidarumo trūkumas taip pat yra absoliučiai akivaizdus. ES ir toliau bando uh, dėti pastangas, kad būtų at, užtikrintas saugumas ir stabilumas. Apie 300 tūkstančių perkeltojų, 2000 uždarytų mokyklų, krikščionis, mokytojai yra aukos, e, prieš juos vykdomi išpaliai. Uh, tik todėl, kad jie yra krikščionis. Taip veikia islamistų grupuotės ir jos naudojasi ir tuo, kad šalyje yra badas. Kieno kaltė yra, e, kad padėtis tokia Alberto Selo ir kitų pavyzdys rodo, jog Prancūzijos įsipareigojimai kovojant su e, terorizmu yra e, kartais tik tai pažadai Reikia, kad Bruselėje primti sprendimai būtų įgyvendinami tiek e, vietiniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Aš e, džiaugiuosi, kad e, elektrifikavimo projektas ekonominiu požiūriu iš tikrųjų atrodo labai naudingas. Taip pat tai yra rimtas žingsnis į priekį infrastruktūrų plėtojimo srityje, tačiau labai daug kas priklauso uh, nuo mūsų, europiečių, ir didelė dalim mūsų veiksmai turės įtakos migracijos ateičiai. Ačiū, poniai e, Bildė. Dabar mes einame prie procedūros, prašau žodžio ir yra tik tai viena kolegė, prašom. Gerbiama ministrė, Burkina Fase smarkiai padidėjo išpolių skaičius per pastarosius ketverius metus. Tie išpoliai yra organizuojami džihadistų prieš e, kitų religijų atstovus, daugiausia krikščionius, bet ne tik. Maždaug pusė šalies gyventojų gyvena už mažiau nei e, dolerį per dieną žemiau skurdo ribos. Uh, Nuo 2018 metų Lenkijos vyriausybė bando padėti skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms ir džihadistų e, aukoms. Mes daugiau nei 60, e, 60 žmonių būstą sukūrėme, skurdžiausiai gyvenančių žmonių būstą sukūrėme. Ir kągi be jūsų siūlomų veiksmų galime čia padaryti. Galbūt reikėtų didinti humanitarnę pagalbą vietoje. Ir būtent šioje srityje reikėtų teikti pagalbą taip, kaip kad kai kurios šalis, kaip kad mūsų, pavyzdžiui, šalis teikia pagalbą vietoje. Dėkoju už šią diskusiją. Mums ji labai e, svarbi dėl Burkina Faso kylančių grėsmių ir gyvenimo sąlygų. Dėkoju. Dėkojame kolegiai Kemperą. Mes baigiame šią procedūrą, prašau žodžio. Vyriausias įgaliotinės užsienio reikalų politikai vardu kalba ponė ministrė Tupurainen, prašom. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, pirmiausia noriu pabrėžti, kad ši diskusija labai e, savalaikė mūsų dabartiniams ir busimiems veiksmams. Aš norėčiau padėkoti parlamento nariams už pasisakymus. Europos Sąjunga Sahelyje e, yra lyderė, ji įgyveno integruotą požiūrį savo globalios strategijos. Kitą savaitę vyriausioji galiotinė Mogerini turės progos šiais pasiekimais pasidalinti Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijos metu e, specialiojo Rengijo, dėl Malio ir Sahelio metu. Na, o dabar dėl koordinavimo norėčiau e, pasinaudoti progą ir pasidžiaugti e, G7 e, septynetuko šalių iniciatyva Sahelija. Ji remiasi ilgalaikę viziją. Toliau su vietos partneriais bendradarbiaujame ir šios dienos diskusijų E, pagrindų galiu pasakyti, kad tikrai nepaliksime Burkina Faso likimo valiai ir suteiksime jiems visus įmanomus šansus. Dėkojame ministrei Tupurainen, diskusiją baigiame. Kitas darbo atvarkės klausimas yra skirtas Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojas pareiškimui dėl naujausių įvykių susijusių su politinė padėtimi ir taikos proceso įgyvendinimu Kolumbijoje. E, Vyriausias įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu kalbės ir vėl ministrė Tuporainen, prašom. Dėkuoju, pane pirmininkė. Prieš e, trejus metus Kolumbija pasauliui parodė, jog net ir e, patys ilgiausi ir patys aršiausi konfliktai gali baigtis. Aišku, niekas neįsivaizdavo, kad taikos atstatymas bus lengvas dalykas, tačiau praėjus trims metams taip pat neįsivaizdavome, kad šalis vėl grįž į praeities tamsą. E, Pone Mogherini lankėsi Kolumbijoje praeitą savaitę. Jinai pamatė valstybę, kuri žiūri į ateitį, ne atgal. Prezidentas patvirtino savo ryštą įgyvendinti taikos e, susitarimą. E, sukilėlių lyder, lyderiai ir didžioji dauguma e, kovotojų taip pat pasiryžę įgyvendinti susitarimą. Aišku, tarp sukilėlių yra tokių, kurie nusiteikę kovoti toliau. Mes tai smerkiame todėl, kad e, smurtas dabar nepadės valstybei susidoroti su iššūkiais. Aišku, tų kovotojų yra mažuma, tačiau tai nereiškia, jog mes e, nematome iššūkių, kurie dėl to kyla. Pavojus kyla žmogaus teisų gynėjams, buvusiems e, e, sukilėliams ir kitiems visuomenės e, nariams. Vyksta žudynės. Vyriausia įgaliotinė pabrėžė, kalbėdama su vyriausybė, jog kaltieji turi būti patraukti atsakomybėn ir jog nusikalstamos grupuotės turi būti išardomas. siekiant e, sustiprinti vyriausybei pilietinę visuomenę bei uh, užtikrinti tinkamą atsakomybę yra uh, žengiama į priekį. Europos Sąjunga padeda Kolumbijai, toks yra mūsų signalas jai. Uh, Vizito Bogotoje metu vyriausiai galiotinė pabrėžė mūsų pasirengimą padėti taikos procesui. Jis e, susitiko su trijomis institucijomis - tiesos komisija, paieškos institucija ir taikos korpusu. Virš 4 e, milijonų eurų yra skiriama taikos komisijai. Mes taip pat e, planuojama. E, paremti ir taikos korpusą. Iki šiol ES investavo 645 milijonus eurų e, remdama taikos procesą Kolumbijoje. Tai apima ir specialų patikos fondą. ES yra didžiausia užsienio investuotoja Kolumbijoje. Tos investicijos E, apima ir e, tvarų vystimasi bei investicijas. Vyriausiai galiotinė taip pat e, pasisakė už paramą sprendžiant migrantų ir Venezuelos pabėgėlių klausimus. Apie 20 milijonų eurų yra skirta šitiems tikslams. Iš Venezuelos yra virš milijono pabėgėlių ir e, migrantų. Aišku, e, Kolumbijos pavyzdys gali būti geras pavyzdys, turint omenyje, kas padaryta iki šiol kitoms valstybėms. Tačiau Kolumbijai reikia ir tolesnės tarptautinės bendruomenės paramos. ES teikiant šią paramą yra lyderė tarptautiniu mastu. Kolumbijos piliečiai žino, jog ES e, pagalba gali jiems padėti kasdienėme e, gyvenime įtvirtinti taiką. Pusantro milijono eurų Taip pat e, tarpininkavimo pastangos yra būtinos e, siekiant sustiprinti demokratiją ir stabilumą Kolumbijoje. Mes pasirengę suteikti visą reikiamą paramą šitais aspektais. Dėkojame ministrei Tupurainen. Pirmoji e, diskusijoje kalbės dėl Kastiljo Vera Pilar. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiama tarybos atstovė. Taikos susitarimo įgyvendinimas Kolumbijoje reiškia, jog reikalinga ilgalaikė vizija. Aišku, kad kelias bus grįstas sunkumais, dėl to ir reikalinga ta ilgalaikė vizija. Norėčiau akcentuoti, koksai yra svarbus ES finansavimas ypač kai mes kalbame apie kaimo plėtrą šioje šalyje Todėl labai džiaugiuosi, kad vyriausiojo įgaliotinė pažadėjo naują finansavimo programą tiems, kurie nusprendė sudėti ginklus ir tie, kurie laikosi savo šio pažado. Tad būtina sustiprinti tas Kolumbijos vyriausybės priemonės, kurios e, leidžia užtikrinti saugumą tų asmenų, kurie nepažeidžia įstatymų. Mes galvojame, kad Kolumbija yra nepakeičiamas partneris, kai mes kalbame apie kovą su klimato kaita ir kai kalbame apskritai apie aplinkosaugą. Saugumo taryba, o taip pat ir vyriausiai įgaliotinė patvirtino, kad nepaisant visų sunkumų, susitarimo įgyvendinimas demonstruoja pažangą visai neprastą. Dėl to aš norėčiau viešai e, pripažinti ir tas pastangas, kurias dėjo prezidentas Dukų. Tad Kolumbija gali mumis pasikliauti, o mm, galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į vieną svarbų aspektą. Deja, šiandieną vyriausiosios įgaliotinės nėra, bet vakar Venezueloje vyko dialogas ir pasibaigė dialogas su Maduro. Ir uh, to pasiekmėje dialogo rezultatai nėra tokie džiuginantis. Dabar mes matome, jog subrendęs laikas padidinti sankcijas, sustiprinti sankcijas šiam korumpuotam režimui, pažeidžiančiam žmogaus teisės. Ir jeigu Mogerini įgaliojimai baigsis tokia liūdna padėtimi, tai tikrai nebus kuo džiaugtis. Uh, Toliau kalbės ponas e, Lopes, prašom. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo svarbu šiandieną visiems e, susitikus Europos parlamente išsakyti savo absoliučią e, paramą taikos procesui. Ta mes darome savo kadencijos pradžioje. Po to, kai Mogherini lankėsi Kolumbijoje, tai aišku įtvirtino es matomumą Bet mes su dideliu nerimu stebime tendencijas e, šioje šalyje. Mes matome, jog nepakankamai įgyvendinamas susitarimas yra netgi padaryta regreso. E, mes turime besti pirštu į tą žaizdą. Aišku, suprantame, kad taikos įgyvendimo procesas yra labai kompleksiškas, būtina svarbu šio proceso kontekste sudaryti sąlygas veikti socialiniams paslaugoms, e, labai svarbu sugražinti atitinkamas teritorijas žmonėms gyventi. Tad mes remiame Kolumbijos vyriausybę, tačiau reikia daugiau pažangos. Reikia suprasti, kad tas kelias yra ilgas ir sunkus, bet jame negalima įjungti e, atgalinės pavaros. Ačiū. Renijų grupės vardu, ponė Bilbao Barandika, dvi minutės, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. FARC sukilėlių e, grįžimas prie ginklų turėtų kelti pavojų signalą. Net jeigu sudėtinga dabar yra įgyvendinti taikos susitarimą, Kolumbija daro viską, kas įmanoma tam, kad 14 tūkstančių kovotojų grįžtų į normalų gyvenimą. Reikėtų užkirsti kelią žmonių žudimui. Jau dabar egzistuoja apsaugos planas, kuris turėtų pakeisti e, priemonės, kurios yra neveiksmingos ir kurios buvo taikomos kovotojams už žmogaus teisės ir žurnalistams. Aš labai tikiuosi, kad visi e, konflikto dalyviai rimtai į savo vaidmens. Kolumbijoje nereikėtų pamiršti dar ir socialinės srities. 2018-2020 metams buvo numatyta nauja strategija. Skurdas, neligybė, 36 procentai Kolumbijos teritorijos E, yra apgyvendinti skurstančių žmonių ir aukų, kurios, e, kuriamis nepasirūpino socialinės tarnybos. Taigi reikia mažinti skirtumą, reikia tvarę plėtrą užtikrinti. Be jokios abejonės situacija yra pakankamai e, sudėtinga, kompleksiška. Reikėtų čia paminėti ir nuo Maduro bėgančius Venezuelos piliečius. Taigi Reikia stiprinti politinės, ekonominės ir žmogiškasias pastangas tam, kad taikos procesą stiprintume Kolumbijoje. E, žemės ūkio srityje partnerystės, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, e, įvairaus pobūdžio parama yra labai svarbus. Taigi reikia, kad ES parama būtų realiai įgyvendinama Kolumbijoje, o ne vien tik tai gražų žodžiai skambėtų. Ačiū poniai Bilbao Barandika. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponė Ryba į Hiner. Minutė. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų situacija Kolumbijoje pablogėjo per pastaruosius metus. 165 žmogaus teisų gynėjai buvo nužudyti vien 2018 metais, 25 jau per pirmą šių metų ketvirtį buvo nužudyti. Kolumbija yra antra pavangiausia pasaulyje šalis e, klimat, komotojams už klimato kaitą. Be to vyroja ir nebaudžiamumas šioje šalyje. Europos Sąjunga yra atsakingas tarptautinis subjektas, todėl turi imtis veiksmų. Ar komisija išlaikys savo specialų į pasiuntinį vietoje? Kaip bus su žmogaus teisų dialogu, kurį turi sušaukti ES? Mes žaliųjų frakcijoje manome, kad ES turi paremti specialiuosius taikos mechanizmus bei e, pratesti e, specialiojo jungtinių tautų pasiunčinio taikai Kolumbijoje mandatą, kuris, kaip žinia, greitai baigsis. Be to, mes norime ir daugiau skaidrumo, kas dėl lėšų Kolumbijoje naudojimo. Visą tai, aišku, turi būti atliekama laikant žmogaus teisų principų. Ačiū, poniai Riba Ihiner. Na, o dabar EKR e vardu, ponas Terč. Minutė. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Tikriausiai visi sutinkame, kad e, Kolumbijai reikia skubios pagalbos. Ne vien ir e, tik tai todėl, kad, e, pavyzdžiui, kai kurie iš FARC sukilėlių dabar reikalinga parama, kad jie negrįžtų prie teroristinės veiklos. Nepamirškime, kad dar ir Venezueloje yra atitinkami asmenys, kurie e, kontroliuoja Venezuelos tam tikras teritorijas ir jie yra saugomi. saugomi. Jie taip pat dalyvauja ir aukso e, kasyklų teritorijose čia buviai, gentis ištisos bėga iš Venezuelos teritorijos e, ir e, įsikūrė Kolumbijoje. Kolumbijoje daugiau nei milijonas 400 tūkstančių Venezuelos piliečių šiuo metu glaudžiasi. 300-400 tūkstančių e, Venezuelos piliečių bėga nuo Maduro režimo. Manau, kad atėjo laikas padėti ir Kolumbijai šiuo aspektu persekioti nusikaltelius bei daryti spaudimą tiems, kurie atsakingi už Kolumbijos e, situacijos destabilizavimą. Tiek Venezuelos, tiek Havanos atsakingi asmenys turi būti e, nubausti. Ir štai dabar ponia Mogerini kalbėjo kaip tikra komunistė. E, e O tai yra e, absurdas kažkoks. Taigi reikėtų galbūt e, atitinkamai e, reaguoti į Gavanos ir Venezuelos veiksmus. Ačiū. Toliau guė NGL vardu ponas Pineda. Minutė. Ačiū pirmininkė. Pone Mogerini ką tik sugrįžo iš E, Kolumbijos ir visi puikiai žinome, kad Dukė Markės e, prezidentas, prezidentas Dukė nesilaiko taiko susitarimo sąlygų. Žemės savininkams nebuvo gražinto žemės, para e, militariniams grupėms teikiama parama, šalis praktiškai yra paralyžiuota ir buvusių sukilėlių integravimo programos nėra įgyvendinamos. Beje, daugiamarkės vyriausybė nusprendė netgi panaikinti taikos procesui sukurtą instituciją. Buvo netgi žučių e, dėl to. E, rinkiminės kampanijos metu 30 maždaug kandidatų buvo nužudyta. Jeigu mes dabar norime, kad e, E, konfliktas neatsinaujintų, turime laikytis taikos sustarimo sąlygų. ES turi kreiptis į Kolumbiją ir paprašyti, kad būtų laikomasi taikos susitarimo sąlygų. Čia, aišku, reikėtų atitinkamai e, sieti tai su ES parama. Ačiū, pirmininkai. Ačiū. O dabar nepr neprisijungusiu vardu ponas Rowland minutė. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pareikšti, jog esu asmeniškai suinteresuotas uh, kalbant apie Kolumbiją, nes e, mano sunus turi krikštatėvi kolumbietį. Turint omenyje, e, kas buvo pasiekta prieš trejus metus, e, kuomet prezidentas buvo Santos, buvo pasirašytas taikos susitarimas ir tai buvo labai svarbu, todėl kad po dešimtmečių smurto atsiveria naujos perspektyvos. Dabar taiko susitarimui iškyla grėsmė, nes e, dalis FARC sukilėlių nori toliau tęsti e, kovą. Be to Venezuela susiduria su e, narkotikų prekybos rimtais iššūkiais. Dabar labai svarbu, kad prezidentas Dūkė nepasiduotų spaudimui iš FARC sukilėlių pusės ir e, elgtųsi ryštingai, reikia atstatyti e, valstybės e, autoritetą. Tačiau Kolumbija yra nepriklausoma valstybė ir ES turėtų nesikišti šios valstybės vidaus reikalus. Dėkuoju. Ponai. Roland, dabar ponas Milan Mon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, jog ponios Magerinį kelionė į Bogotą man pasirodė labai naudinga. ES ir toliau reiškia savo solidarumą su Kolumbija e, šioje sudėtingoje e, situacijoje. Iš e, Kolumbija priima labai daug Maduro režimo e, pabėgėlių ir toliau taikomas vizų režimas Čiliai, Peru, Ekvatoriui. Ekvadorui, atsiprašau, aš džiaugiuosi, kad ES teikia pagalbą Kolumbijai, e, kurią jinai naudoja socialiniams ir ekonominiams reikmėms, taip pat spręsdama migracijos e, problemas. Aš manau, kad reikėtų padidinti e, finansinę paramą e, Kolumbijai, nes Kolumbijos ryšiai su Europą yra labai e, glaudus. Dalis FARC sukilėlių nori vėl imtis ginklų, tai yra labai pavojinga, ypač tokiu metu, kuomet taikos proceso įgyvendinimas iš tikrųjų darė didelę pažangą taikos procesą remia taip pat e, saugumo e, taryba. Ir e, taikos procesas atrodo yra negryžtamas procesas, todėl jo labiau ES turi padėti Kolumbijai, valstybei, su kuria mūsų e, santykiai yra labai glaudus. Dėkuoju, ponia Arena. Dėkoju. ES ir Kolumbija pradėjo politinį dialogą, e, siekdami įtvirtinti taiką ir apsaugoti žmogaus teisės. Šiandien buvo kalbama, kad e, žmogaus teisų gynėjų padėtis kelia nerimą Kolumbijoje. Virš 400 e, Ne vienas šimtas žmogaus teisų gynėjų žuvo Ir 2016 e, metais buvo e, įkurtas patikos fondas kartu su ES. Tarptų projektų, kuriuos finansavo šis fondas, galbūt komisija galėtų patikslinti, buvo ir tokių projektų, kurie, kurių tikslas buvo apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. Taip pat yra prekybos susitarimų aspektas su Kolumbija. Tos, tose susitarimuose yra ir žmogaus teisų nuostatos. Kaip tos nuostatos yra konkrečiai gyvendinamos? Pone Haranzova. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš tris metus prasidėjo trapus taikos procesas. Taikai dabar iškyla e, vis daugiau grėsmių. Dauguma FARC sukilėlių buvo nuteisti Tačiau dalis jų nori vėl, dalis FARC sukilėlių nori imtis e, ginklų. Virš milijono, pusantro milijono Venezuelos pabėgėlių atsidūrė Kolumbijoje. Kolumbija susidūrė taip pat su ginkluotomis sukilėlių grupuotėmis. Šiandien Kolumbijos vyriausybei labiau nei bet kada reikia mūsų pagalbos, kad būtų toliau gyvenimas taikos procesas. Mes norime, e, kad būtų, kaip galima greičiau, išspręsta Venezuelos krizė, kuri daro įtaką visam regionui. Urban Krespo, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš trejus metus mes džiaugiamės, kad prasidėjo taikos procesas Kolumbijoje. Deja, šiandien matome, jog smurtas vėl atsinaujina. 500 žmogaus teisių e, gynėjų, šimtai politinių lyderių ir, ir kitų piliečių nužudyti. Praėjus trims metams nuo taikos proceso pradžios dalis e, sukilėlių nori toliau tęsti kovą, tačiau e, tuo pat metu mes e, matome, kad Kolumbijos vyriausybė ne viską daro, kad būtų gyvenamas taikos procesas. Paramilitarinės grupuotės, sukarintos grupuotės nėra e, išardomos. E, taip pat e, matome, kad vyriausybė palaiko verslo interesus e, piliečių sąskaitą. Mes turime dėti pastangas, kad vyktų taikos procesas, kad būtų nuginkluotos, sukarintos grupuotės ir kad būtų tinkamai gyvendinamos e, pasirašytos e, sutartys, antraip niekuomet nebus įtvirtinta taika. Dėkoju. Bul, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė Kolumbija nuo 10-ojo amžiaus dešimtmečio susiduria su smurtu ir konfliktais. 16 metų taikos susitarimas, aišku, yra labai svenkintinas. E, buvę sukilėliai dabar e, nebekovoja, tačiau susidarė tam tikras politinis e, vakumas ir e, nusikalstamos grupuotės bando dabar užkariauti, pavyzdžiui, kokaino rinką. Kokaino pardavimo apimtis yra virš 2 milijardų eurų. Nusikalstamos e, grupuotės tuo būdu savo veiksmais vis gilina nusikalstamumą ir nestabilumą regione. Tad taikos procesas iš principo nors ir įgyvendinamas, tačiau e, nusikalstamumas egzistuoja ir toliau, bei ginkluoti konfliktai, tik vienos grupuotės pakeitė kitas. Mes turime peržiūrėti savo politiką Kolumbijos atžvilgių ir turime netoleruoti narkotikų prekybos kartelių. Ponas Lopez Hill. Pusantros minutės. Europos Sąjunga turi spręsti problemas, kurių iškyla dėl dalies sukilėlių noro kovoti toliau. Tos grupuotės turi būti nuginkluojamos. Tai yra būtina sąlyga siekiant atstatyti stabilumą regione Venezuelos diktatūrinis režimas padeda Kolumbijos sukilėliams. Dėl Venezuelos diktatūros 2 milijonai Venezuelos piliečių apsigyveno Kolumbijoje. Kolumbija bando padėti šiems pabėgėliams, suteikti jiems būstą ir panašiai. Ponios e, Mogherini pastangos suteikti Kolumbijai pagalbą, siekiant e, veiksmingiau spręsti migracijos problemas yra geras dalykas. Tačiau turime spręsti šitos migracijos priežasčių e, problemą. Pane Magerinė sakė, jog jeigu pasibaigus e, Barbado daryboms nebus rezultatų, ES pradės taikyti sankcijas. Kolumbija atėjo laikas imtis veiksmų, kad e, Kolumbija nebekentėtų dėl e, kitų valstybių problemų. Pone Kiničiu, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė, ponė ministrė. Šis parlamentas pasisakė už taikos e, procesą, kuris e, prasidėjo Kolumbijoje prieš kurį laiką. Ir už tai, kad būtų tvirtinamas žmogaus teisės ir stabilumas. Tačiau matome, kad e, smurtas atsinaujina, jog vyksta išpaliai prie žmogaus teisų gynėjus, labai daug smurto prieš moteris. 18 metais apie 350 e, vaikų nukentėjo dėl e, nepakankamos e, mytybės, mytybos ir kitų lygų. Mes turime panaudoti visas mūsų dispozicijoje esančias priemonės, kad taikos procesas būtų statytas, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės, kad būtų užtikrinamas teisingumas ir kad e, šios valstybės vaikai turėtų geresnę ateitį. Ponas Bausadijas, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Mes visi sutinkame su tuo, kad saugumas yra pagrindinis prioritetas, kai mes kalbame apie savo brolius Kolumbijoje. Tačiau reikia nepamiršti vieno dalyko - atminties kultūros. Tam, kad užtikrintumėm taiką, neturėtumėm kaip nors perrašinėti istorijos. Ar daryti nuolaidų sukilėlių grupuotėms? Taikos susitarimas nebūtinai išgydys žaizdas dėl terorizmo dešimtmečių. Aš norėčiau, kad ponia Mogerinė negalvotų, jog vyksta konfliktas tarp dviejų grupuočių. Yra visai kitaip. Pagrindinis nusistatymas turėtų būti toks šiame procese, kad žudikai turi būti patraukti atsakomybėn. E, minutė poniai Pereirai. Ačiū. Situacija dėl neįgyvendinamo taikos susitarimo Kolumbijoje ir naujai susiklošiusi padėtis e, su žudynėmis, žudant e, ankstesnius e, sukilėlių vadovus, tai yra tikrai dramatiška situacija. Visiškas e, taikos susidarimo įgyvendinimas yra būtina prielaida. E, Be kita ko turi būti persekiojamos e, ir e, sukarintos grupuotės ir traukiamas baudžiamojo atsakomybėn. Tai yra pagrindinė prielaida siekiant e, padėti žmonėms šioje šalyje. 16 metų taikos susitarimas patvirtintas Kuboje yra nepaprastai svarbus nes juo yra atsižvelgiama į Kolumbijos piliečių lūkesčius pagaliau gyventi taikoje. Dėkojame e, pusantros minutės ponui Fandalenu. Ačiū. Venezueloje matome diktatūrą. matome, jog ji, ją yra mėginama eksportuoti į tokias šalis kaip Kolumbija. Matome, kad buvo su FARC sukilėliais pasirašytas taikos susitarimas. Tačiau ji mėgina susilpninti Venezuelą. Ir matome, kad e, narkotikų pramonė e, ima viršų. Mes žinome, kad FARC pagrindinės pajamos buvo būtent iš narkotikų gamybos, e, o ne iš ES. Mm, svarbu vystyti taikos procesą. Labai daug kolumbiečių laukia tų pinigų, kurie jiems buvo pažadėti tam, kad būtų kompensuota, pavyzdžiui, už javų derliaus nuostolius. Taikos susitarimas Kolumbijoje yra nepaprastai svarbus, kai mes kalbame apie narkotikų gamybą. Mes matome, kad be kita ko vyksta karas tarp grupuočių Europoje narkotinių grupių mm, Europoje karai. Tad e, mes turime imtis ištingų veiksmų taikai užtikrinti. Dėkojame. Toliau kalbės e, ponė Santos. Virš 200 tūkstančių žuvusiųjų, 4,7 milijonai ištremtųjų. Tai yra baisus skaičiai. Mes kalbame apie konfliktą, kuris e, tęsiasi 50 mečius ir kuris 16 e, metais baigėsi. Mes negalime jungti atbulinės pavaros. Kolumbija negali to daryti. Dėl to labai svarbus yra raginimas ginkluotosioms grupėms mm, suprasti, kad taikos susitarimas nėra tikslas, tai yra tik tai proceso pradžia, mm, kai visi susitelkia, įtraukiant visus subjektus į e, visuomeninį procesą tam, kad šalis vystytųsi toliau. E, tad labai svarbu remti šio proceso aktyvistus. Okay. Tikos susitarimo įgyvendinimas yra nepaprastai svarbus. ES turi remti šį procesą tam, kad jisai nesibaigtų ir tam, kad dabartinė vyriausybė galėtų pateisinti jai e, keliamus reikalavimus. Tai yra kol kas vienintelis šios šalies piliečių su taikinimo būdas. Ačiū. Minutė ponui Sančias Amor. Ačiū. Pirmininkė. Mes džiaugiamės tuo, kad buvo pasirašytas taikos susitarimas Kolumbijoje. Nes tai yra susiję su pažadu išardyti vieną iš didžiausių sukilėlių grupuočių. Tačiau matome, kad yra dalis FARC judėjimo narių, kurie sugrįžta prie ginklo. Um, tad tai aišku, kelia grėsmę taikos procesui. Mes be jokios abejonės turime remti šį procesą. E, šį procesą remia ir tarptautinė bendruomenė, bet pirmiausiai ta parama turi kilti pačioje šalyje. Negalime šio proceso užtikrinti vien tik tai finansinėmis injekcijomis iš užsienio. Kolumbija žvelgiant į bendrą regiono kontekstą, yra labai svarbi, ypač turint galvoje tai, kas vyksta Venezueloje. Nes matome, kad e, vyksta tokie procesai Kolumbijoje, kurie iš esmės e, nenumatyti pagal mūsų darbo atverkę. Aš galvoju, kad e, ypatingai svarbus mūsų atstovas intensyviai veikiantis šioje srityje būtent taikos užtikrinimo procese. Toliau, ponė Kirton Darling. Taikos e, procesas buvo rimtas pasiekimas, tačiau matome, kad smurtas nesiliauja, matome, kad profsąjungininkai ir žmogaus teisų aktyvistai patiria pavojų, mes matome tą e, karinį aspektą ir matome, kad uh, kyla rimta grėsmė taikos procesui. Mes e, turime vaidinti savo vaidmenį. Vyriausiai įgaliotinė turi remti taikos procesą. Mes turime išplėsti taip pat ir jungtinių tautų ypatingojo įgaliotinio e, įgaliojimus Kolumbijoje, nes mes kalbame apie laisvos priekybos susitarimą su Kolumbija, turime pasinaudoti šiais instrumentais, o taip pat ir turime. Uh, teikti paramą pereinamajam laikotarpiu, kai mes kalbame apie susitaikymą šalyje. Be tarptautinių pastangų nebus taikos Kolumbijoje. Mes negalime žvelgti šalin, mes turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad e, užtikrintumėm šio e, susitarimo įgyvendinimą. Toliau procedūrą prašau žodžio. Pirmiausiai ponas Garcia dėl Blanko. Ačiū. Taikos susitarimas yra būtent tas susitarimas, kuris buvo sudarytas tarp dviejų šalių, konflikto šalių ir mes turime suprasti, kad šimtai tūkstančių žuvusiųjų yra siaubinga šalies praeitis. Ir nepaisant politinės valios, reikia suprasti, kad taikos susitarimas yra tik tai atspirties taškas, o ne galutinis tikslas. Komisijos atstovai turi suprasti, kad dabar susiklostė tokia humanitarinė situacija dėl sienų uždarimo, dėl pabėgėlių, kad mm, Kolumbija priklauso nuo humanitarnės pagalbos, kuri yra reikalinga tiems, kurie šiuo metu yra šalyje ir tiems, kurie dar atvyks į šalį. Tad labai svarbu skirti papildomas lėšas taikos procesui Tačiau reikia nepamiršti viso regiono stabilumo, nes kyla grėsmė jam, o taip pat ant kortos pastatyta ir Europos stabilumo situacija. Ačiū, toliau ponedėlį. Ačiū pirmininkė.